Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, norėčiau pradėti steigiamą į pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto posėdį. Džiaugiuosi matydama seniai matytus veidus, džiaugiuosi matydama naujus veidus, linkiu visiems gero bendradarbiavimo mūsų komitete. Iš pradžių norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad mes esame transliuojami gyvai, jūs filmuoja, tikiuosi, kad niekas neprieštarausite. Galime pradėti posėdį. Jūs visi žinote, kad mūsų šiandienos posėdžio tikslas išsirinkti valdybą, reikia išsirinkti pirmininką ir mažiausiai tris vicepirmininkus pagal 180 darbo tvarkos taisyklę. Išrinksime komiteto pirmininką, o tada vicepirmininkus ir siūlau iš karto ir pradėti rinkimus. Pirmiausia, išrinksime pirmąjį pirmininką pagal 195 darbo tvarkos taisyklės antrąją dalį kvorumas būtų ketvirtadalis mūsų narių, tačiau panašu, kad kvorumas jau yra. Na, o dabar noriu paprašyti, kad teiktumėte tą kandidatūras. De Castillo. Uh, Pirmiausia, Norėčiau pasiūlyti Royal kaip kandidatą į šio komiteto pirmininko vietą. Ačiū labai. Herbertas Rolis yra pasiūlytas kandidatu. Ar dar kas nors turi pasiūlymų? Ne, tuomet plojimais pritarkime naujajam pirmininkui. Lieber Kollege Reul, damit. Mielas kolega Roili, Pirmiausia, norėčiau Jūs nuoširdžiai pasveikinti kaip išrinktą į pirmininką ir paprašysiu Jūsų ateiti čia į prezidiumą. Ar tai padarysime? Viso geriausio Jums. Ačiū labai. Mielos kolegės, mėly kolegos. Suteiksiu žodį kolegai. Klotonas. E, Norėjau pirmiausia pasveikinti Jūs kaip išrinktą į pirmininką. Mes kaip žalieji ilgai svarstėme, ar turėtume paremti Jūsų kandidatūrą ir nusprendėme, kad Jūsų samprata yra tokia gili, kad Jūs tikriausiai neginsite savo asmeninių interesų, pavyzdžiui, taryboje, o remsitės tomis rekomendacijomis, kurias mes prieimėme čia komitete. Mes svarstysime ženklinimo direktyvą, pastatų direktyvą ir būtų įdomu sužinoti, koks jūsų požiūris į dėrybas mūsų lauksančias. Ačiū labai už šį prasmingą patarimą. Gal dar kas nors norėtų pasisakyti dėl darbo tvarkos taisyklių? Trumpa pastaba. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs ir norėčiau pasiūlyti, kad naujai išrinktas pirmininkas e, taip pat rimtai pasižiū... vertintų savo mm, darbą, kaip ir pranešėjas apie atsinaujinančius energijos šaltinius Klotomas. Nach diesen Noriu padėkoti po šių džiugių sveikinimo žodžių. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums. Ir dar Gabel suteiksiu žodį, prašom. Mielas pirmininkė, savo ruoštų taip pat norėčiau pasveikinti Jūs. Iš anksto dėkoju už būsimus Jūsų darbus ir aš nepritariu savo kolegos Tomės nuomoniai. Kolega Čičesta. Kolega Čičes. Ačiū, ponia pirmininkė. Mano grupės, naujos grupės, ECR grupės vardu ir kolegų vardu noriu pasveikinti Jūs uh, ir palinkėti sėkmės šiame poste. Žinau, su kokiais iššūkiais Jūs susidursite ir linkiu Jums sėkmės. Mit Mr. Čičimakakis. Ačiū labai, panas Ačiamakakis. Oh. Mielas kolega Roili, liberalų ir demokratų frakcija taip pat sveikina Jūs, linkiu ko geriausios sėkmės. Ir kaip žinote, skaidrumas šiame komitete yra viskas. Bitte. Ja. Jums žodis, ponė Lamstorpai. Ja, sehr geehrt. Gerbiamas Roili, aš remiu jūsų poziciją. Turiu pasakyti, kad jūs visada labai garbingai dirbate jums patikėtus darbus. Aš e, prieštarauju tiems pasisakymams, kurie taip apšmėžė jūs. Ulavska Kok. Pane Ulavska Kok. Labai sunku ištarti mano pavardę, taip tiesiog noriu pasakyti kaip viena iš vice pirmininkių e, socialistų ir demokratų grupėje parlamente. Noriu pasveikinti Jūs. Aš pati esu nauja parlamento narė. Ir taip pat, aišku, nauja ir šiame komitete narė. Tikiuosi, kad vaisingai dirbsime ir diskutuosime, galbūt kartais tos diskusijos bus ir sunkios. Ir mūsų grupė tikisi susilaukti daug diskusijų, daug sprendimų, kurie bus labai svarbus ir bus priimti šiame komitete per ateinančius metus. Labai ačiū, sako pirmininkas. Neįskaitau iš čia jūsų pavardės, tačiau žodis jums. Matias, Matias. Uh, em nome de, do grupo da esquerda unitária também apenas dar os parabéns į desejar un bon trabalho. GUE frakcijos vardu taip pat norėčiau Jūs pasveikinti, palinkėti sėkmės Jūsų darbe. Esu įsitikinusi, kad susilauksime daug gerų diskusijų ir tikimės kuo, kuo geriausio bendradarbiavimo komitete. Ačiū labai, kolegės ir kolegos. Dar kartą pabandysiu padėkoti Jums, kad mane išrinkote. Žinau, kad tai didelis įvertinimas, tai didelė užduotis, tai milžiniška atsakomybė. Nes pirmiausia, mūsų komitetas dirba labai svarbius darbus, sudėtingus darbus. Ir dažnai vyksta net politinės rietenos dėl įvairiausių politinių sprendimų. Aišku, tai yra geras iššūkis demokratijai. Pirmininkė Angelika Nibler e, labai puikiai dirbo, aš e, sveikinu ją. Ir antra mano pastaba. Galite būti tikri, kad aš visas užduotis, visus pavedimus vyks, vykdysiu kuo teisingiau, taip kaip jūs iš manęs to tikitės. Tai yra savame suprantamas dalykas. Nesvarbu, kad mes visi tikriausia dėl kiekvieno klausimo turėsime skirtingiausias nuomonės, tačiau vis dėlto reikės ieškoti bendrą sprendimą. Tai yra demokratijos privalumas. Tai yra naujosios Europos užduotis. Ir gerai, kad galime visoje Europoje reikšti skirtingas savo nuomonės. Na, o būdamas pirmininku, suvokiu, kad mano atsakomybė yra daug didesnė. Turiu pasakyti, kad ir mūsų komitetui tenka labai didelė atsakomybė, nes ypač rinkimai parodė, kad žmonės nėra tokie susižaivėję Europos projektu. Daug kas priklauso nuo mūsų rezultatų, ar mums pavyks jų pasiekti, įrodyti, kad Europos buvimas yra prasmingas. Aš tikiuosi, kad mums pasiseks tai padaryti. Labai svarbios temos bus svarstamos šią kadenciją ir neatsiejamas dalykas yra ir ginčiai. Aš tikiuosi, kad mums pavyks ilgiau sustoti prie svarbesnių klausimų, o galbūt tuos klausimus, kurie nėra tokie svarbus, galėsime apsvarstyti greičiau, kuo daugiau skirtami laiko rimtoms diskusijoms. Sieksiu, kad mes kaip komitetas tinkamai gintų savo interesus ir dėrybose su komisija ar taryba. Mes turime savo mums tik būdingų tikslų susijusių su pramonė, su tyrimais ir aišku, turime atsižvelgti ir į žmonių lūkesčius. Ypač šiais sudėtingais laikais mūsų komitetui tenka ypatinga atsakomybė. Aš tikiuosi, kad mes visi suvokiame tą užduotį ir su ją susidorosime. O aš savo ruoštų dirbsiu, kuo galėdamas geriau Aš tikiuosi, kad e, man padėsite jūs visi. Aš norėčiau, kad bendradarbiavimas būtų sklandus ir geras. Tikiuosi, kad bendradarbiavimas bus geras ir su sekretariatu, kuris mums yra reikalingas, kad mums pavyktų įvykdyti mūsų projektus. Ačiū Jums labai ir gerų darbų. Als nächstes kommen O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra vicepirmininkų rinkimai. Jei gerai prisimenu, mes turėtume išrinkti keturis vicepirmininkus, kurių pavardas dabar pabandysiu susirasti. Pirmiausia, noriu paklausti, ar šalia tų kandidatų yra ir kitų. Pone Toja, ponas Rodė, ponia Padimata ir ponia ar ponas ponas Tozinovski. Ar yra ir kitų kandidatų pirmojo, antrojo ir trečio vicepirmininko postui užimti? Panašu, kad ne. Ar turime kiekvieną atskirai išrinkti? Ar galima pritarti visiems? Die Frage hat sich erledigt. Ich Klausimas buvo tarsi atsakytas, jūs visi pritarėte ir visi kolegos ir kolegės yra išrinkti. Sveikinu jūs su išrinkimu ir kviečiu atsisėsti prezidiume. Aš keletą minučių kalbėsime apie kitos savaitės darbo atvarkę. So, meine Damen und Herren. Ponios ir ponai, jei gerai supratau, pasibaigė oficialioji mūsų posėdžio dalis, mes jau galime dirbti. Dar porą minučių prašau jūsų dėmesio. Sekretariatas atkreipė dėmesį, kad turime susitarti, ar kitą savaitę organizuosime mūsų komiteto posėdį, ar galime jo atsisakyti. Komitetas galėtų posėdžiauti antradienį ryte nuo 9 iki 12, 12 valandų 30 minučių. Svarstytume būsimas darbo gairias ir temas. Būsiu atviras. Labai svarbu surenkti ir koordinatorių posėdį, kad galėtume aptarti būsimus posėdžius, pavyzdžiui, spalio mėnesį kadangi artėja komisijos pirmininko rinkimai, pasikeis mūsų numatyta iš anksto darbo atvarkė. Taip pat reikės aptarti ir klausimą, ar mes dalyvausime Švedijos organizuojamąjame posėdyje. Taip pat turime aptarti ir du svarstamus pranešimus, kurie bus svarstomi pirmojo svarstymo plenarinėme posėdėje metu. Kadangi yra daug ir naujų kolegų, reikia ir juos supažindinti su situacija. Taigi klausimas toks, ar mums reikia komiteto posėdžio kitą savaitę, ar reikia tik koordinatorių posėdžių, ar bandysime suorganizuoti abu posėdžius ir koordinatorių, ir komiteto. Nenoriu priimti sprendimo vienas, todėl kolegai Čičias žodis pirmiausia. Um, I pirmininkė, neturiu tvirtos nuomonės dėl komiteto posėdžio poreikio, galbūt šiek tiek ankstoka, tačiau tikrai mums reikia surenkti koordinatorių posėdį. Ir norėčiau pasiūlyti, pateikti prašymą surenkti koordinatorių posėdį pirmiausia antradienio rytą, kad koordinatoriai galėtų pakalbėti apie jūsų išvardytus klausimus ir galbūt kitus, kurie dar iškils iki to laiko. Noriu pasakyti, kad daug kolegų yra pasirengę atostogoms. Ir aš suprantu jų pasirinkimą. Ir kaip suprantu iš jūsų užuominų, pirinkė, jums atrodo, kad komiteto posėdis gali palaukti ir kol atostogos pasibaigs, ar ne? E, no ser, sorry, Danke, Frau Castillo. Ah, okay, okay, thank you. Please. Sí, como no puede ser de otra manera, eh, el acuerdo es total. <laughs> Después de... Aš visiškai pritariu ponui Čičesteriui. Po viso to ilgo darbo kartu, manau, kad visi suprantame, kad šiuo metu mums nereikia komiteto posėdžio Bruselėje. Galbūt koordinatoriams reikėtų surenkti pirmąjį posėdį, nes turime pasirenkti posėdžiams rugsėjo mėnesį. Taigi, kaip sakiau, pritariu ponui Čičesteriui. Madovau. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu Jūs su paskirimu komiteto pirmininku. Esu įstikinusi, kad puikiai bendradarbiausime ateityje ir mano frakcija taip pat pritarė, kad kol kas ankstoka renkti komiteto posėdį, tačiau būtų labai gerai surenkti koordinatorių posėdį. Kolegų Čačimakakis. Čačimakakis. Äh, Aš pritariu kolegai Čičesteriui, kad reikėtų surenkti koordinatorių posėdį, tačiau turiu pasakyti, kad turime formaliai pritarti, kad e, kitame posėdyje bus tvirtinama ta pati darbo atvarkė, tai reikėtų vis dėlto surenkti ir komiteto posėdį. Tomas. Aš dažai, dažnai su kolega Šaci esu tos pačios nuomonės, tačiau šiuo atveju pritarčiau Čičesterio pozicijai, sakydamas, kad turėtume surenkti tik koordinatorių posėdį, o mums visiems galbūt praverstų atostogos po rinkimų. Kolega, vėlgi neįskaitau jūsų pavardės. Basko. Atleiskit, kad aš iš pradžių nežinau jūs, ne visų jūsų pavardės žinau ir nelabai įskaitau, kas toliau sėdite. Elnök úr, Balcó Zoltán vagyok, magyar képviselő és a függetlenek között. Pana pirmininkė, mano vardas yra Zoltán Balcó, aš esu iš Vengrijos. Ir aš esu naujas parlamento narys. Anksčiau mūsų delegacijos atstovų šiame komitete nebuvo, aš esu dviejų neprisijungusių narių koordinatorius, tačiau aš norėčiau gauti visus dokumentus, apie kuriuos jūs kalbėjote. Pirmojo svarstymo dokumentus, taip pat ir kitus jūsų paminėtus dokumentus, kad iki antradienio aš galėčiau pasirengti posėdžiui. Ačiū. Ačiū labai. Sekretariatas pasižymės jūsų pastabas ir Ypač e, naujiems kolegoms bus išsintinėti pranešimai, nes jūs tikriausiai nežinote, kaip čia vyksta darbai. Kolega Čačimakakis, jei jūs pritartumėte, tai gal nesurenkime komiteto posėdžio. Ar jūs pritartumėte tokiai minčiai? Tačiau būtų prasminga surenkti koordinatorių posėdį, kad būtų pasiruošta darbams rugsėjo mėnesį. Taigi, surenksime koordinatorių posėdį, o komiteto posėdži, posėdis nevyks. Pone Matėjas dabar. Taip, aš norėjau tik patvirtinti, kad mes sutinkame surenkti koordinatorių posėdį Ir mes manome, kad šiuo metu to pakanka, o komiteto posėdis turėtų būti atidėtas iki rudens. Taigi koordinatoriai posėdžiaus antradienį ryte, komitetas posėdžiaus po atostogų. Su koordinatoriais kalbėsime apie darbo grafiką, taip pat e, reaguosime į švedijos kvietimą. Noriu padėkoti visiems už trumpą posėdį. Ir visiems, kas kitą savaitę neatvyks čia, linkiu gražių atostogų, kurių tikrai nusipelnite. Na, o tie, kas atvyks kitą savaitę, tai jūsų atostogos bus trumpesnės viena diena. Ačiū labai, viso geriausio. Absolutely.